diskusijos dėl bendrų procedūrų ir priemonių kredito įstaigų tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo, kiek tai susijęs su bendru pertvarkymo mechanizmu ir bendru bankų pertvarkymo fondu.